pranešimas, patikimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas. Pats e, pranešėjas yra iš Ostamieščio, kiek pamenu. Na, tai dabar žodis pranešėjai ponui Knutui Frankensteinui, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos nuo diskusijos pradžios, kuri prasidėjo prieš 15 metų, pateikus pirmą teisės aktą, nepavyko užsitikrinti daugumos šiame parlamente dėl šių dokumentų rinkinio. Tikiuosi, kad dabar galimybės yra didesnės susitarti, tuo labiau, kad teisės aktas yra iš esmės pakitęs. Komisijos pasiūlytame dokumente yra kalbama ne tik tai e, e, apie prieigą prie uostų rinkos, tačiau yra sakoma, kad rinka yra svarbu, tačiau daug svarbiau yra jų uostų struktūros modernizavimas. Šiame pasiūlyme yra ypatingas dėmesys skiriamas konkurencingumui, skaidrumui, uostų autonomijai, geresniam informavimui, taip pat e, siūloma sumažinti biurokratinę naštą. Gerinti konkurencingumą reiškia kurti ir geresnės darbo vietas mūsų uostų struktūrose. Ir aš žinau, kad šitie klausimai teisėkūros aktu negali būti sprendžiami, tačiau tos nuorodos yra labai svarbios. Jos yra susijusios su mokymu, su darbo vietų modeliais ir taip toliau. Šiandieninis sprendimas tapo įmanomas, kadangi komisarė Bulc priešingai negu jos primtakai buvo labiau nusiteikusi daryti kompromisus, įsiklausyti į suinteresuotų šalių nuomonę. Žinoma, mums nepavyko įtikinti visų. Jungtinės karalystės uostai laiko savęs privačiais ir apskritai nenorėtų, kad į jų veiklą būtų kišamesi. Lenkijos uostai mano, kad skaidrumas jų sistemoje taip pat ne visada gali būti užtikrinamas. Be to, e, Filipinų jūreiviai dar ir toliau gali iškrauti ir pakrauti krovinius mūsų uostose. Taigi, prieimus šitą teisės aktą reikės tęsti, labai sparčiai tęsti prasidėjusias darybas dėl prekybos sutarčių. Tačiau labai svarbu, kad komisija numatytų tinkamas priimtinas išimtis kai kuriems e, valstybinėms uostams. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti komisariai už jos pasirinktą pragmatišką požiūrį. Taip pat norėčiau padėkoti visoms suinteresuotoms šalims, kurios buvo suinteresuotos kuo geresniu rezultatu. Žinoma, nepavyko patenkinti visų lūkesčių, tačiau aš manyčiau, kad šitas pranešimas yra pakankamai geras kompromisas ir siūlyčiau rytoj pritarti šiam kompromisui. Dėkuoju pranešėjui, o dabar komisarė Violeta Bulc. President. Pirmininkė, gerbiami nariai. Komisija sveikina pranešimą, kuris bus svarstamas šiandieną. Taip pat nuoširdžiausiai dėkoju pranešiui ponui Fleckenstein kadangi jo darbas tikrai svarbus, orientuotas į ateitį. Taip pat dėkoju šešėliams panešėjams ir transporto komitetui už kokybišką pranešimą. Reglamentas dėl uostų paslaugų yra labai svarbus elementas ES transporto politikoje. Sieksime paskatinti investicijas ir užtikrinti uostų tolesnį modernizavimą. Jūs žinote, kokį svarbų vaidmenį vaidina uostai transporto sistemoje ir mūsų nu, ūkija. Tai yra ES vartai pasaulyje, užtikrina užimtumą tiek uostuose, tiek susijusiuose sektoriuose. Tai yra centrai pakrančių laivybai, kurią mes taip pat turime stiprinti, e, siekdami mažinti CO2 emisijas ir gyventame atitinkamą strategiją. Uostai yra mūsų turtas, kurį turime išlaikyti ir stiprinti. Reglamentas būtent to ir siekia ir jisai yra vienas iš didžiausių komisijos prioritetų šiems metams. Reglamentas užtikrins skaidrumą, naudojant viešasias lėšas uostuose. Viešas Mums reikia užtikrinti vienodas veikimo sąlygas Europos uostose. Daug iš jų e, gauna nemažą e, finansinę pagalbą tiek iš nacionalinių, tiek iš ES biudžeto. Finansinis skaidrumas yra nepaprastai svarbus šiame kontekste. Finansinis skaidrumas taip pat leis mums supaprastinti valstybės pagalbos taisyklių taikymą. Komisija dabar e, nagrinėja reglamentą dėl bendrųjų išimčių, e, numaty, kuris numatys išimtis e, valstybės pagalbos srityje tam tikriems uostams ir taip pat sieks užtikrinti e, vienodas sąlygas veikimo visiems. Pirmasis projektas buvo šiandien paskelbtas konsultacijoms ir viešosios konsultacijos kaip tik ir prasidėjo. Uostų maisto paslaugų reglamentas bus svarbus indėlis į šį darbą, aišku, jeigu jūs jį paremsite. Uostų paslaugų reglamentas taip pat užtikrins daugiau skaidrumo, organizuojant uh, konkursus dėl uh, uostų paslaugų. Kol kad neaiškira situacija, nes uh, ne teisėkos atstovai apsprendžia tą politiką, bet tai pagal sutarties principus apsprendžia teismas pagal atskiras bylas. Dabar turėsime reglamentą ir tai reikš daugiau teisinio aiškumo ir teisinio ir stabilumo tiek uostų darbuotojams, tiek investuotojams. Reglamentas taip pat svarbus įgyvendant mūsų CO2 emisijų mažnymo strategiją. Po COP21 mes dar ištingiau sieksime mažinti šias emisijas, taip pat norime padaryti mūsų uostus patrauklesnėms, norime, kad jie taptų būtų alternatyvomis e, sausumos transportui. Mums taip pat reikia diversifikuoti jūrų kelius, reikia uh, skatinti pakrančių laivybą. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Parlamentui transporto komitete buvo plačiai pritarta. Visos pagrindinės e, Europos uostams atstovaujančios organizacijos taip pat pritarė, tai yra profsąjungos, terminalo operatoriai, pas, uostų paslaugų teikėjai. Norėčiau akcentuoti tai, kad komisija visiškai pritarė socialiniam dialogui, e, geresniems mokymo E, sąlygoms saugai didesniai darbuotojų, bet noriu pasakyti, kad reglamentas neprimeta vienodų sąlygų ar vienodo požiūrio visiems. Mes žinome, kad kiekvienas ES uostas yra, uostas yra kitoks ir reglamentas atsižvelgs į tuos skirtumus. E, jis atitiks e, visas organizacijos formas uostų įskaitant E, privačius uostus ir neprimes vieno modelio. Jūs balsuosite rytoj. Ir tai yra labai svarbu, norint pradėti trišalės darybas. O tai svarbu, norint e, baigti kurti, priminėti šį e, svarbų teisės aktą. Taryba dar 14 metais patvirtino bendrai požiūrį, tai buvo vienas iš didžiausių Italijos tuo metu pirmininkavusios pasiekimų. Dabar Europos parlamento eilė pradėti dėrybą su taryba ir baigti dėrėtis dėl šio klausimo. Niderlandai pirmininkaujantis labai norėtų vesti darybas ir baigti jau šio klausimo nagrinėjimą iki vasaros. Norėčiau pakviesti jūs visus neprarasti šios progos. Ačiū. Voilà, thank you. Now... Ačiū. Dabar politinių frakcijų atstovai. Ir pirmiausia, APP e frakcijos vardu Elizabeth Vozenberg Vrionidį. Pusantros minutės, prašom. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Uostai yra be abejo vienas, vienas svarbesnių ekonomikos variklių, siekiant užtikrinti augimą ir gerovę valstybėse, Europoje didžiulės, didžiulio masto priekybos mastai Pavyzdžiui, 300 procentai ES importuojame ir eksportuojame per jūros uostus. Todėl re reglamentas, dėl kurio balsuosime plenarinėje sesijoje, bando spręsti uostų problemas, gerinti apskritai paramos paslaugų kokybę juose ir juos modernizuoti. Mes turime būti konkurencigesni, turime mažinti teisinius neiškumus ir užtikrinti, kad finansinis skaidrumas padidėtų. Tokio pobūdžio programa mums leis priversti uostus dirbti skaidriai ir tuomet bus lengviau juos investuoti ir taip prisidėti prie ekonomikos gerinimo krizės metu. Taip pat uostai gaus daugiau autonomijos, kai kalbam apie uostų mokesčius. Ir tai padidins konkurenciją tiek tarp ES uostų, bet taip pat ir tarp ES ir trečių šalių uostų. Tai taip pat padės spręsti, padėti mažiems uostams, mažinant biurokratinę naštą, nes ir taip pat jie galės nustatyti savo mokesčius. Tai demonstruoja bendrus ES šalių interesus ir tai padės stiprinti visą ES rinką. Ačiū. Ar atsakys tai panios Grapinį klausimą? Taip, pane Grapinį, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mėla kolegė, aš taip pat manau, kad Tai yra labai svarbus pranešimas, kaip ir sakė komisijos narė, tačiau turiu Jums klausimą. E, Jūs to iš tikrųjų neminėjote, tačiau skirtumas tarp komisijos pasiūlymo ir pranešėjo pasiūlymo dėl mokesčių nustatymo uostose. Ar manote, kad dabartinė forma turi, e, yra geresnė, nes komisija pasiūlė, kad e, komitetai nustatytų e, mokesčius, o, o pranšėjas siūlo šiek tiek kitokią sistemą. Ačiū už klausimą. Noriu pasakyti, kad mūsų tekste šis e, klausimas yra labai subalansuotas, nes čia kalbama apie tai, kad mokesčiai būtų sąžingi, o mažesni uostai nebūtų baudžiami Taigi atsakydama į jūsų klausimą, aš sakyčiau, kad šis klausimas tekste sprendžiamas e, subalansuotai politinių frakcijų pakeitimų pagalba. Ačiū. Toliau socialistų frakcijos vardu Lucy Anderson. Dvi minutės. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Europos tinkle yra daugiau kaip 300 uostų, netgi neįskaitant mažiausių, ir daugiau kaip 3 milijonų darbo vietų priklauso nuo uostų, tiesiogiai ir netiesiogiai. Turint galvoje vėrų uostų skirtingumus, mes turėtume labai atsargiai reguliuoti šį sektorį, sektorių. Ir aš, aš tai kalbu ne socialistų vardu, tačiau aš ir kiti leiboristų parlamentarai neprieštaraujame progresyviam balansui ES taikant priemonės uostams. Tai galėtų pagerinti standartus tiek Junktinėje karalystėje, tiek, tiek visoje Europoje dėl jų kokybės, paslaugų, paslaugų kokybės, darbuotojų apsaugos ir tai užtikrintų saugią sistemą investicijoms. Problema yra ta, kad nepaisant pranešėjo pastangų, šis pasiūlymas su pakeitimais nepasieks mano paminėtų tikslų. Yra daug nuostatų gerų dėl mokymo, yra nuostatų skatinančių gerą praktiką, tačiau e, to nepakanka. Reglamento projektas e, yra pavyzdys, kaip taikomi dvigubai standartai. Pavyzdžiui, nuostatos e, reguliuoti uostų mokesčius vis tiek bus administracinė našta uostams ir nebus nesuteiks teisinio aiškumo. Ir skaitant tekstą vis tiek dar kyla klausimų, ką visą tai reiškia. Taip pat trūksta ir e, komisijos pateiktų konkrečių domenų dėl praktikos taikomos uostose. E, valdymo konsultacinis pranešimas taip pat e, randa daug problemų. Nėra ir atnaujinto poveikio vertinimo nuo 2012 metų, nepaisant to, kad yra naujas tarp institucinis susitarimas dėl geresnio reglamentavimo, <clears throat> teigiantis, kad to reikia. Taip pat e, e, profsąjungos nepakankamai apsaugojamas bus pagal šį tekstą. Mes siekime kažko geriau daugiau, kas pagerintų darbuotojų teisės, ypač kai kalbame apie agentūrų siunčiamus darbuotojus, tačiau to trūksta. Ir uostai e, turės konsultuotis taip pat ir su aplinkosaugos ekspertais ir vietos bendruomenėmis. Taigi aš siūlau atmesti komisijos pasiūlymą apskritai. Labai ačiū. Ar atsakysite į pono Libratskio klausimą, jis pakėlė mėlyną kortelę. Taip, mielai. Pane ministrė, prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Pone Anderson, jūs minėjote abejonės dėl socialinių klausimų. Kokiu mastu jūs nesate patenkinta socialinių paketų e, šiame projekte? Ir antra, kokia jūsų nuomenė yra apie Europinę prietinę vertę šiuo aspektu. Ačiū už klausimą dėl socialinių elementų. Tai buvo galima daugiau padaryti pačiose straipsnėse, sustiprinant, pavyzdžiui, socialinį dialogą, paminint ir nors socialinio dialogo šalis mano, kad galėjo viskas būti ir blogiau ir jie sako, kad dėl visko galima dėrėtis, jie vis dėlto nėra visiškai patenkinti. Ir jeigu pažvelgsime į ankstesnės jų pozicijas apie tai, ko jie norėjo, tai būtent to nėra. Todėl e, čia klausimų kyla tikrųjų. Dėl europinės vertės, na, bent jau kalbame apie tos problemas ir tai didėja supratimas, tačiau tik tai tiek. Labai ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu ponas Petris Vandalinas. Dvi minutės. Voorzitter, <clears throat> in de eerste plaats mijn welgemeende compliment. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pranešėjo Fleckenstein darbu, jo drąsa, kadangi jisai iš pėties padirbėjo ir, manyčiau, užtikrino puikų bendradarbiavimą su šešėlinės pranešėjais. Mažiau biurokratijos, maže, mažesnė socialinė našta uostams. Tai yra labai svarbus pasiūlymai šiame pranešime, ypač kalbant apie socialinius klausimus. Tai temos, kurios iki šiol nelabai rūpėjo uostų administracijai. Labai svarbu atsižvelgti į konkrečių regionų valstybių narių situaciją, užtikrinant prieigą prie uostų infrastruktūros, kadangi Rotterdame arba kitame uoste sąlygos yra visai kitokios ir todėl į šituos ypatumus reikia atsižvelgti. Pažvelgti į jungtinės karalystės privačius uostus, pastebėsime, kad yra esminių skirtumų, esminės specifikos e, nulemenčios, kaip e, laivai patenka į uostų infrastruktūrą, kaip jie iš jos išplaukia. Atrodo, kad komisija šiek tiek kitaip įsivaizduoja šito teisės akto taikymą. Ji norėtų išplėsti visas teisės nuostatas į visus ES uostus. Alde frakcijos vardu kalbės ponė Gizinė Maisner. Ačiū pirmininkė, gerbiamas, gerbiamą komisarę, dėkuoju pranešėjui. Europos uostai yra skirtingi ir todėl labai sunku parengti vieningą teisės aktų rinkinį. Tai trečiasis bandymas ir galbūt trečias kartas iš tikrųjų nemie, nemeluos. Išgirdome SND ir ECR atstovų pasisakymus. SND teigia, kad mažai dėmesio skiriama socialiniams dalykams, o ECR kalba, kad viso to yra per daug. Visa tai rodo, kad pranešėjas pasiekė puikiai pusiausvyrą, jis pasiekė kompromiso. Kaip žinia, kompromisas niekada visų netenkina, mes liberalai taip pat nesame susižavėję, tačiau kita vertus mes puikiai suprantame, kad negalima įtraukti visų pasklangų, lotsmanų e, paslaugos yra išbrauktos iš šitos, šito dokumentų taikymos srities. Tačiau mes puikiai suprantame, kad kompromisas yra vienintelis kelias eiti pirmin. Pranešimuose spaudai buvo išreikšta nuomonių, kad šitas kompromisas yra priimtinas ir uostams, ir suinteresuotams šalims, ir taip pat toms įmonėms, kurios eksploatuoja uh, uostus. Aš manyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį į tą laiką, kuris mums yra suteiktas ir mes turėtume pasitenkinti tuo, ką pasiekėme, tuo labiau, kad pagerės darbuotojų darbo sąlygos ir bus palengvinta tas uostų finansavimas nukreipiant investicijas Iš tikrųjų, anksčiau nebuvo to vidurio kelio, dabar jis yra pasiektas ir todėl, manyčiau, nereikėtų balsuoti prieš, kadangi daug gero šiame pranešime atsispindi, visko tikrai neturėsime, tiesiog veikime iš vien Europos ir uostų interesų labui. Dėkoju. Gua vardu ir Engel Kuloglu. Ačiū, pirmininkė. Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Manyčiau, kad kad šitas reglamento pasiūlymas yra iš tikrųjų naudingas um, uostams, tuo labiau, kad juo bus užtikrinama daugiau skaidrumo. Svarbiausia, kad būtų stiprinamos darbuotojų teisės ir kad būtų uh, neatverta rinka be jokių apribojimų ir sąlygų. Labai svarbu atsižvelgti į ankstesnius komisijos pranešimo tikslus, taip pat reikėtų suvokti, kad buvo derimasi ir su taryba ir kad buvo siekiama užtikrinti kuo geresnės darbuotojų apsaugos sąlygas. Taigi yra daug siekinių, tačiau nežinia, ar darbo sąlygos pagerės teikiant uostų paslaugas ir nežinia, ar padidės skaidrumas. Aš norėčiau vis tiek padėkoti e, pranešėjui, norėčiau pasiūlyti balsuoti už kompromisinius pasiūlymus, kurie buvo priimti e, vienu pasiūlymų bloku ir man siūlyčiau įgalioti pranešėją toliau dėrėti su taryba. Mes turėtume siekti, kad nebūtų tęsiamas socialinis dempingas ir kad būtų gerinamos uosto paslaugos ir gerinamos darbo vietos. Ar jūs sutinkate atsakyti į ponios Anderson klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašom. Pone Anderson, ačiū. Jūs kalbėjote apie visišką rinkos liberalizavimą, kuris nebenumatytas, bet labai e, detalios taisyklės numatytos paslaugų teikiems, taip pat yra numatytos prievalės dėl e, viešo intereso paslaugų ir jūs labai apie tai daug kalbame. Ar jūs nemanote, kad e, skaidrumo priemonė yra šiek tiek klaidinanti? nemanau, kad bandoma kažką suklaidinti ar parlamentą suklaidinti. Mano nuomonė yra gerų, netokių gerų aspektų, bet mes turime užtikrinti neblogą kompromisą, kuris užtikrintų pagrindės teisės darbuotojų. Ačiū žalių vardu, ponas Keith Taylor. Ačiū pirmininkė matėme, kad labai graž, gražiai viešai žlugo du bandymai ir komisija sumažino savo ambicijas dėl paskolų, e, galiausiai bandydama e, sukurti teisės aktą konkrečiai šiam sektoriui. Bet dar kartą uostų paslaugų reglamentas neužtikrina užtikrins, e, kad bus išspręstos realios Europos uostų problemos. Aišku, kad jūrų transportas, o uostai gyvybingai svarbus jam, kad tai neužtikrins didesnio transporto sektoriaus e, tvarumo žaliųjų politiniai tikslai yra pasiekti, kad jūrų uostai pakliūtų į tvaresnę, tvaraus, trans, tvaraus e, transporto strategiją, platesnę, kad būtų atsižiūrėjama į socialinius aplinkosaugos e, standartus, kad būtų apimta tarptautinė veikla ir koordinavimas e, veiklos tarp uostų ir kad būtų atsižvelgiama į išorės sąnaudas. Niekas nebejoja, kad e, reikia užtikrinti viešą, e, viešųjų paslaugų, skaidrų viešųjų paslaugų naudojimą. Mes kalbame apie e, viešasias lėšas, kurios skiriamos uostams infrastruktūrai, veiklai. Uostų paslaugų reglamentas galėjo e, padėti siekti kai kurių iš tų tikslų, tačiau neužtikrins savo paties tikslų tai yra sukurti tvarų, e, tarpusavės sujungtą transporto tinklą dėl finansinio e, skaidrumo. Vienas geras yra dalykas reglamente, nors nepakankamas. Tai yra teisinis aiškumas, kurio taip reikia šiam sektoriui. E, siekiama sukurti ryšį tarp finansinio skaidrumo ir komisijos numatytų gairių dėl valstybės pagalbos uostams. Tie abu pasiūlymai turėjo paraleliai būti rengiami. Bet iniciatyva buvo pirmiausia pristatyta gal prieš 11 metų. Ir komisija sako, kad ji dabar nori patvirtinti gairias dėl valstybės pagalbos iki 17 metų. Tai kelia susierzinimą, bet nestebina. Jeigu Europos parlamentas e, pritar šiam pranešimui, tai turi būti pasirengęs rimtai kritikai dėl to, kad bus parėmęs privaloma teisės aktą, kuris labai nedaug galės išspręsti dalykų ar pakeisti labai nedaug ką. Šis pasiūlymas nėra pakankamai gerai parengtas, nebus veiksmingas, dėl to aš raginu kolegas atmesti šį E, pasiūlymą, kai jie dėl jo turės galimybę balsuoti rytoj. Ačiū. Nu. Pone Taylorai, ar sutinkate atsakyti klausimą iš e, kiton e, dalin pagal e, mėlynosios kortelės procedūrą? Ačiū, pone Taylor. Ar pritarsite man, kad šis priemonių paketas, nors ir pagerintas, patobulintas, taip tu, gali sukelti tą patį pavojų, kaip tie pasiūlymai, kuriuos parlamentas dėlė daugumą atmetė 2006 metais, nes padidės administracinė našta uostams, o nebus užtikrintas pagrindinių teisų ar e, saugos darbe užtikrinimas. Jūs, mano nuomonė, visiškai teisingai pastebėjote. Nepamirškite, kad Europos parlamentas atmetė e, pasiūlymus, e, labai panašius pasiūlymus jau du kartus nepripažįstami aplinkosaugos reikalavimai, nuorodos į aplinkosaugos poveikio vertinimą, į habitatą, buveinių direktyvą, viskas buvo išbraukta. Tai yra nenusisekęs bandymas ar bandymas primesti parlamentui dar e, kartą tą patį dalyką ir mes turime pasakyti ne. Dėkoju FDD frakcijos vardu deputatė Jill Seymour. Prašom. Vienai minutė. Dėkui, pirmininkė. Uostų paslaugų reglamentas nėra pageidaujamas reikalingas jungtiniai karalystė. Skirtingai nuo kontinentinės Europos, jungtinės karalystės uostai yra konkurencingi. Mes e, e, turime, e, didžioji dalis nusavybės yra privačiame sektoriuje. Jau du kart buvo atmestas pasiūlymas, šis yra trečiasis bandymas. Kadangi dauguma Junktinės karalystės uostų yra privatus, jie dirba veiksmingai ir ES neturėtų reglamentuoti Britanijos uostų. Referendumas mano šalyje vyks e, birželio 23 dieną. Žmonės balsuos už tai, kad mes pasitrauktume iš ES ir nebereikės mums įgyvendinti reglamentų ir kitų teisės aktų primestų kitų iš parlamento. Mes e, sieksime e, tvarkyti savo verslą patys su kitais partneriais ir mūsų, pavyzdžiui, uostai yra klestintis. O šis reglamentas kur kas labiau pakenktų negu padėtų mums ir mes e, geriau gyvensime ištoję. Ačiū. Grup. Ačiū toliau, NF vardu, Marija Kristin Arnotu. Ačiū pirmininkė uostų paslaugų, e, paslaugų e, liberalizavimas yra klausimas, kurį jau seniai svarstame. Du kartus buvo žlugęs šis šio klausimo svarstymas, dabar komisija vėl grįžta e, su šio klausimu trečią kartą. Siekime standartizuoti tuos svarbiausius ES uostus, kai jie yra labai skirtingi, o tai iškirstų kelią valstybės narėms e, valdyti uostus pagal savo patirtį. Čia viskas turėtų pas, pa, paskatinti konkurencingumą, pritraukti investicijas. Komisija e, pabrėžia, kad būtina liberalizuoti kai kurias na, paslaugas. Tačiau, e, kai valstybės narės negalės organizuoti savo pačių uostų darbo, jų saugumo užtikrinimo, konkurencingumo pagrindais, tai laivai plaukiantis su e, įvairiomis vėliavomis negalės būti stabdomi, jie turės būti įleisti į uostus. Komisija ir toliau viską nori harmonizuoti, liberalizuoti. E, užsieniečiai tiesiog viską supirks, kaip pavyzdžiui Pirėjo uostą, kurį nupirko kinų grupė. Taigi reikėtų balsuoti prieš komisijos pasiūlymą ir prieš parlamento poziciją. Ačiū toliau, ponas Marinescu. Excellent Romanian, domnule președinte. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, pana komisijos narė. Šis klausimas diskutuojamas e, labai karštai ir yra laikomas įvairių nuomonių dėl e, pasiūlymo nuostatų, tačiau mes pasiekėme padrasinti kompromisą. Reglamentas padės kurti darbo vietas, didinti konkurencingumą oro uostų sektorijoje ir taip pat uostai turės autonominę nustatant mokesčius, bus užtikrintos geresnės, vienodesnės žaidimo sąlygos ir daugiau konkurencingumo, atsiras daugiau skaidrumo ir bus priemonių kovai su nelegalia valstybių parama. Šis elementas bus taikomas visiems uostams, transeuropinius europinius tinklus. Tačiau valstybės narės galės neįtraukti kai kurių uostų periferiniuose e, regionuose. Taip padės uostams gerinti jų veiksmingumą, efektyvumą ir paslaugų kokybę gerinti. Visa situacija uostose jau reikalavo sprendimų ilgai, seniai, o ir tai padės išspręsti dabartinės problemas. Ačiū ponui Marneskui, toliau Ismail Ertuk. Dvi minutės. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiama komisarė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai Fleckenstein už tą sunkų darbą, kurį jis nuveikė. Neturėtume pamiršti, kad mes iš kalas eros pateiktą komisijos teisės aktą aptarinėjame ir mums reikėjo surasti kompromisą. Ir kaip ne vienas kartojo, kompromisas ne visada tenkina visų, tačiau reikia būti pasirengus imtis kompromisų. Šis pateiktas dokumentas rodo, kad e, liberalizavimas vadovaujantis ankstesniais komisijos pasiūlymais tiesiog nebuvo įmanomas uostų veikloje nebuvo pakankamai skaidrumo vertinant paslaugų teikimą uostuose. Todėl mes bandome susitarti dėl minimalių reikalavimų taikomų visiems uostams. Pavyzdžiui, pripažįstant teisę e, kreiptis į ginčių sprendimo struktūras, jeigu darbo sąlygos yra netenkinamos. Jeigu mes e, pažvelgtume, kas skaidrumo srityje yra pasiekta, kas yra siūloma, tai vis dėlto rezumuojant būtų galima tiesiog vertinti situaciją štai kaip. Pilna, stiklinė yra ne visiškai pilna, o ne pustuštė. Dabar kalbės ponė Foster. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti nuoširdžiai ponui Fleckensteinui už jo nuoseklų darbą rengiant šitą pranešimą. Tačiau apgailestauju, kad šitų pakeitimų nepakaks. 81 metais Junktinė karalystė pradėjo privatizuoti savo uostus ir mes nenorėtume, kad uh, šiai e, uosto autonomijai būtų pakengta Junktinėje karalystėje, kad gali būti sumažinta darbo vieta. E, be to, tūkstančiai filipiniečių dirba mūsų uostose, jie iškrovinėja ir pakrovinėja laivus. Mes nemanome, kad e, galima išspręsti konkurencijos tarp uostų klausimus kokiu nors privalomu uh, reglamentu. Nuo to nepadidės uostų veiklos e, veiksmingumas. Mes, žinoma, džiaugiamės kai kuriais komisijos pozicijos pakeitimais, tačiau vis dėlto mūsų profsąjungos prieštarauja esminiams pasiūlymams. Jungtinėje karalystėje privatus uostai vykdo ir viešojo sektoriaus paslaugas ir todėl nereikėtų daryti išimčių valstybiniams uostams. Labai svarbu, kad dabartiniai ES teisės aktai neverstų keisti paslaugų teikėjų, kadangi yra priimtos kai kurių paslaugų teikėjų išimtys. Labai svarbios nuostatos dėl rinkų atvėrimo, tačiau reikėtų turėti omenyje, kad maži uostai gali nukentėti konkurencinėje kovoje labai svarbu, kad jiems nebūtų suvažyta laisvė teikti komercinės paslaugas. Aš manyčiau, kad dauguma Nežinau, ar dauguma pritars šiam pasiūlymui, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų atmesti šitą pranešimą. Toliau ponas Teliška, ačiū pirmininkė komisarė, ponė Flankensteinai. Kai kurie kolegos sakė, kad jie nėra visiškai patenkinti. Aš pasakyčiau, kad aš irgi ne. Klausimas yra, a, kokios yra, kokie yra kertiniai aspektai. Mes aiškiai žinome, kad reikia geresnės, geresnių galimybių patekti į uostus, geresnės valdymo, o tai reiškia, kad reikia geresnės organizacijos. Klausimas yra taip pat, ar dar kažkurį laikotarpį turėsime prašyti privačių ir viešų subjektų gyventi esant neaiškiai situacijai. Na, reikia spręsti tam tikrus klausimus ir manau, kad pats laikas teikti pasiūlymą daryboms ir per darybas viską baigti koreguoti. Pone pirmininkė, kartais mažiau yra daugiau. Todėl e, su, e, pasaky, pasakęs tuos žodžius norėčiau dabar slupyti bent jau penkias sekundės jūsų laiko. Ačiū. Uh, Mr. Telička, I'm sorry. Pone Telička, ar atsakysite į ponios Maisner klausimą? Madam Maisner. Jetzt habe ich den Kollegen in Schwierigkeiten gebracht. Kolega buvo be šeinas, aš jį sustabdžiau. Kolega Telička, Jūs kalbėjote penkias sekundės trumpiau, tačiau aš noriu paklausti ir jūs tiesiog užlaikyti salėje. Jūs kalbėjote, kad per mažai skaidrumo, per mažai lankstumo valstybėms narėms, kad mažai dėmesio skiriama tai aplinkybei, kad uostai skiriasi ir kad privatus uostai turėtų turėti teisę priimti savarankiškus sprendimus. Ar iš tikrųjų taip yra, ar per mažai skaidrumo šiame pasiūlyme? Well, uh, Uh, Gezinė turbūt žino, kad e, aš vėluoju kitą sustikimą, bet aš matau, kad čia yra patobulinimas. Ir dėl to galiu pritarti. E, klausimas yra, to pakanka. Aišku, kad kai kurie elementai turi būti sustiprinti ir dedant geras pastangas mes galime to pasiekti. Yra ir kitų problemų, bet pažanga palyginti su ankstesnėmis pastangomis yra pakankama ir aš esu pasirengęs pritarti šiam pasiūlymui, pakelti ranką, balsuodamas už tai, kad būtų toliau deramasi ir koreguojamas šis pasiūlymas. Dėkujam. Dėkuoju. Mirja Kilonen kalbės vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Disku diskusija dėl uostų paslaugų reglamento yra labai įvairialypė. Žvelgiant iš Suomijos požiūrio taško, reikėtų pasakyti, kad Suomijos uostai susiduria su didelėmis problemomis. 15 metais buvo įvyko daug pokyčių uostai pradėjo veikti rinkos sąlygomis, todėl šitas reglamentas ir jo reglam, nuostatos yra tikrai laukiamos Suomijoje. Mano manimu, labai svarbu uh, užtikrinti vienodas uostų paslaugų teikimo sąlygas ir taip pat numatyti vienodas galimybės gauti investicijas. Žinoma, yra įvairiausių skirtumų. Šitas pasiūlymas nėra toksai puikus, tačiau vis dėlto pakankamai geras. Norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą ir aš tik, tikiuosi, kad parlamentas išsaugos rytoj balsuodamas sveiką protą. O, e... Dabar e, pusantros minutės kalbės ponė e, Karimadeli. Pirm, komisijos narė, kolegos, jau trečią kartą Europos komisija bando primesti uh, uosto paslaugų liberalizavimą Europai. Uh, pakeistas pavadinimas, bet neapsigaukime dar kartą bandoma e, įvairias paslaugas liberalizuoti, įskaitant laivo vedybos paslaugas, e, nors viskas e, skiriasi uostuose. Mes žinome, kad E, tai, kas tinka didiesiems uostams, visiškai netinka mažiems uostams. Ir jūs visiškai neatsižvelgėte į uostų specifiką, dar blogiau, vienodas požiūris primetamas nesižvelgiant į realybę, į e, žmonių poreikius, socialinius poreikius, aplinkosaugos dalykus. Mūsų tikslas turėtų būti apsaugoti pakrantės, užtikrinti saugą uostuose, taip pat ir apsaugoti darbuotojus. Jūsų projektas dabar, man atrodo, turi kelti klausimą, ar reikia pirmiausiai kalbėti apie liberalizavimą. Man atrodo, kad reikia kalbėti pirmiausiai apie aiškumą nes e, toks svarbus klausimas kaip valstybės pagalba yra gan įspręstas. Jau seniai komisija žada paskelbti gairias dėl valstybės pagalbos uostams ir šis tekstas taip pat nenumato pakankamai saugiklių ar e, realių kažkokių pažangių dalykų, dėl to mes balsuosime prieš šį projektą. Dėkuoju poniai Dėlį. Dabar e, Roza Damato. Vieną minutę, prašom. Dėkui. Pranešime suprantami skirtumai tarp įvairių ES uostų. Vienas naujas dalykas yra tas, kad atsisakoma nuostatų dėl e, galimybės E, naudotis uostų paslaugomis, patekimas į šią rinką. Ir Europos e, Sąjungos e, uostai yra įvairūs, kai kurie autonomiški ir atsižvelgiamai tuos skirtumus mes turime užtikrinti skaidrumą, veiksmingumą ir didesnį konkurencingumą. Šis pasiūlymas yra svarbus įnašas į ES uostų politiką, nes numatomi ir socialiniai dalykai gana plačiai. Taip pat e, reikia pasakyti, kad automatinės uostų paslaugos, e, inovacijos e, numatytos. Reikia taip pat siekti užtikrinti garantijas darbuotojams, kovoti su neužtikrintu darbu nebus įtraukti maži uostai ir administracinė našta nebus didelė. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Toliau Degrandės paskuoja pusantros minutės, prašom. Ačiū gerbiamą pirmininkį. Uostai yra labai svarbus elementas, norint užtikrinti e, paslaugas ES piliečiams, plėtoti ES E, pramonę. Ir e, Europos komisija supranta e, šią svarbą ir jau du kart bandė pateikti pasiūlymą, šis yra trečiasis pasiūlymas, skirtas pagerinti uostų funkcionavimui. Skirtas šis dokumentas užtikrinti skaidrumui, desniam konkurencingumui, socialiniai apsaugai, veiksmingumui. Ir vis tik tai dokumentas bus neaiškus, jisai priderintas prie tam tikrų elementų, bet visiškai neturi nieko bendro su logistikos grandinės realybė. E, Ispanijoje uostai yra viešos sektoriaus dalis ir būtent todėl e, jų naudojimo e, normos ar tam tikros kainos negali būti iš anksto nustatytos nes tai prisideda prie dar didesnio neiškumo. Ispanijos delegacija balsuos prieš šį pasiūlymą, nes jis netitinka viešojo intereso. Tai yra trečias uh, pasiūlymas, e, galvojame, kad galbūt jisai bus uh, veiksmingas, bet vargu ar tai bus. Europos uostai yra labai svarbus elementas ir mes turime galvoti, kaip integruoti skirtingas e, transporto rūšis. E, pone Revo, dviems minutėms. Dėkoju, komisijos narė, kolegos. Mes labai daug girdėjome apie šį e, dokumentą ir Knutas Fleckensteinas, mūsų socialistų pranešėjas, pagaliau parengė tekstą ir dėl jo mes rytoj balsuosime. E, šis tekstas yra ilgų darybų rezultatas, e, pasiekti kompromisai, kurie labai pakeitė pradinį ultraliberalų komisijos pasiūlymą. Aš pati su kitais kolegomis e, pateikiau daug pakeitimų ir džiaugiuosi, kad Knutas Fleckensteinas atsižvelgė į daugumą iš jūsų. Pavyzdžiui, dėl e, valstybės vėliavos reikalavimai tai sustiprins tam tikrus teisinius uostų dalykus. Taip pat e, kitos nuostatos yra labai svarbios, pavyzdžiui, socialinės nuostatos, e, finansinis skaidrumas atsispindės tekste, tai užtikrins geresnę, sažiningesnę konkurenciją tarp ES uostų ir mažesni uostai taip pat neturės laikytis tų pačių reikalavimų e, biurokratinių kaip didėjai uostai ir dėl to sumažės jiems biurokratinė našta. Tekstas numato būtinas socialinės garantijas mums svarbia socialistams. Ir taip pat valstybės narės turės pakankamai laisvės, kad galėtų priderinti savo nacionalinius modelius, nes ES uostai yra labai skirtingi ir nereikėtų vieno standarto vienodo primesti, kadangi tai galėtų pakengti egzistuojantiems e, modeliams. Tekstas, e, kuris parengtas, yra mūsų mm, tenkinantis ir galima toliau e, kalbėti apie jį, svarstyti jį trišalėse darybose. Tokio teksto reikia ES piliečiams ir e, tikimės, kad bus balsuojam kaip galima vieningiau, nes šis tekstas, dėl kurio balsuosime rytoj, bus e, trišalių dėrybų pagrindas, tai yra geras tekstas ir e, reikia tikėtis, kad bus su komisija ir taryba rastas susitarimas ir kad Europos parlamentas e, bus tikras bendro sprendimo procedūros e, dalyvis. Dabar ponia Bilbao Barandika e, ES uostų veiksmingumas yra vienas iš svarbiausių ES ekonomikai. Dėl to mes pasakome už autonomišką valdymą uostų, už finansinį skaidrumą. Reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems ir reikia taip pat atsisakyti nuo papildomos nereikalingos biurokratijos. Reikia užtikrinti darbuotojų teisės, taip pat užtikrinti, kad kai kurios prašoma deputatė kalbėti lėčiau. Reikia e, pasakyti, kad tokios e, paslaugos kaip laiva vedyba ir kitos bus reglamentuojamos specialiai. E, turime prisiminti, kad konkurencingumas leidžia plėtoti naujas paslaugas, užtikrinti didesnį veiksmingumą ir tai yra gerai, bet taip pat reikia numatyti galimybės kai kurioms valstybėms narėms taikyti toliau savo uh, praktiką. Europos uh, profsąjungos, atitinkamos e, profsąjungos mano, kad kai kurios e, nuostatos užtikrins e, konkurencingumą ir padės uostams. Pirmininkė pasakė, kad deputatė kalbėjo penelik ilgai. Ačiū, Natasalios Penijas. Ačiū, pirmininkė. Vienas dalykas yra labai svarbus mūsų frakcijai. Tai yra šio pranešimo traukos centras pasislinko nuo e, apsėdimo liberalizaciją e, prie e, patekimo į uostų paslaugų rinką. Liberalizacija dažnai prieštaravo socialiniam modeliui, nes geros darbo sąlygos ir e, irgi duoda naudos, duoda, leidžia gerinti ir paslaugas. Mums nereikia daugiau socialinio dempingo. Aišku, kad e, tai, ko mums reikia, yra atviresnis, atviresni, skaidresni uostai, kurie būtų tvaresni, nekenkiant darbuotojų darbo sąlygoms. Ačiū toliau, panas Koch. Frau Präsidentin, Frau ponė pirmininkė, gerbė komisarė, gerbiami kolegos. Siekis liberalizuoti uostų paslaugas man yra žinomas. 2001-2004 metais buvo siūlomas ne vienas teisės aktas, o dabar mus pasiekė ir trečiasis. Mūsų parlamentas vis dėlto liko ištikimas savo, kadangi nemano, kad reikėtų be sąlygų liberalizuoti uostų paslaugas. Dėkoju pranešėjui, kuris nepameta iš akių tikslo. Kadangi uostų infrastruktūra labai skirtinga visoje ES, buvo nelengva parengti kompromisinį tekstą. Manyčiau, pranešėjui tai puikiai pavyko. Yra kalbama apie didesnį skaidrumą, apie paslaugų teikimą nediskriminuojant ir taip pat kalbama apie tinkamą uosto infrastruktūros paslaugų kainodarą. Labai svarbu išsaugoti mūsų uostų konkurencingumą, išsaugoti darbo vietas, taip pat e, mokyti mūsų darbo jėgą. Ačiū toliau Lopes Bermecho vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Komisija turėtų išklaus, išgirsti aiškę parlamento poziciją. O uosto darbuotojai, kurie pasisako, ir uosto darbuotojai, kurias pasisako prieš sektoriaus liberalizavimą ir vieną kartą turėtų imtis veiksmų prieš tas valstybės, kurios ignoruoja ES teisės aktus ir pakerta socialinius standartus. Aš manau, kad šis pasiūlymas pagerins lastų darbo sąlygas. O mūsų užimtumo komiteto nuomonė reikalavo, kad darbuotojai būtų apmokami saugiamis sąlygomis, kad būtų remiamos kolektyvinės darybos, kad būtų palaikomi minimalus socialiniai ir darbo standartai. Tačiau Mes manome, kad tie dalykai turi būti taikomi tiek e, valstybinėms, tiek privatiems uostams. Mes e, e, pasisakome prieš išlygas. Pavyzdžiui, dar reikia dar dėti pastangų dėl darbuotojų apsaugų, apsaugos perkelimų atvejais. Mes manome, kad labai svarbu garantuoti visuomenės valstybinę priežiūrą svarbiausiams uostų paslaugams. Ačiū. Toliau ponas Salinį. Ačiū, ponė pirminkė. Sveikinu pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus už jų nu, nu, nu, nudirbus šį darbą. Norėjau pasveikinti pat mano frakcijos šešėlinius pranešėjus. Bandome buvo suderinti e, visus reikalavimus ir norus, kurias e, kelia įvairūs uostai. Aišku, kad e, tuomet visų patenkinti neįmanoma, tačiau per darybų procesą, per procesą per trilogus mes atidžiai stebėsime visą procesą, siekiant užtikrinti, kad ir uostai dalyvautų uostų sistemos plėtojimo darbose. Žinoma, yra skirtumų <clears throat> tarp to, kas vyksta uostose Europos šiaurėje ar pietose, Pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje, yra daug e, keleivių, turistų, po 7-8 milijonus keleivių per metus. E, ir tai prisideda prie didelių turizmo srautų žemynę. Turime suvokti taip pat, kiek prekių perkraunama oro uostuose, e, uostuose, jūrų uostuose. Todėl Reikia ieškoti kažkokių tai bendrų vardiklių, e, kalbant apie įvairius uostus. E, toliau socialiniai klausimai. Mums reikia e, investicijų uostose, kad jie galėtų veiksmingai dirbti ateityje. Taigi mes atidžiai stebėsime dėrybų procesą, kad visos skirtingos nuomonės būtų suderintos visų naudai. Ponas Ferreira, viena minutė. Pirmininkė, gana ilgai uostų darbas, uostai buvo užsipilnėjami didelio, didžiojo kapitalo, siekiant sumažinti darbo jėgą, jėgos pasiūlą juose. Nusileidžiant pasauliniai konkurencijai, uostų sektorius buvo privatizuojamas, Portugalijoje situacija yra būtent tokia trejato. E, dėka ir vyriausybės dėka, kuomet bandoma pasukti laikrodį atgal ir tiesiog išnaudoti darbuotojus. E, nepatenkinti tuo, jie nori nueiti dar toliau. Visada norima vis daugiau išnaudoti darbuotojus. Viskas tinka, netgi e, netikros profsąjungos, į kurį mes gali pagelbėti. Tačiau uostų darbuotojai su to nesusteikys, mes pasieksime, kad komisija susidurtų su. E, komisijai tektų e, teisinės dėl to, kad ji ne, neapsaugo darbuotojų teisę. Dėkuoju, pirmininkė. Dabartinis komisijos pasiūlymas yra geresnis už e, pirmus du. Nuostatos, žinoma, yra pakeistos, tačiau jos turi būti tokios, kad nereikėtų plačiai jų aiškinti. Lenkijos uostams nekyla problemų dėl jų veiklos skaidrumo. Tačiau vis dėlto abejonių kelia tam tikros specifinės e, reglamento nuostatos, kuriomis nesižvelgiama į uostų ypatumus Žinoma, mes negalime pritarti ir nuostatoms, kurių įgyvendinimas atneš papildomą administracinę, biurokratinę naštą. Mes nenorėtume iš esmės keisti uostų infrastruktūros, bet to mes manome, kad Lenkijos uostai yra pakankamai skaidrus ir nemanyčiau, kad reikėtų uh, kaip nors apriboti Lenkijos uostų veiklą. Todėl mes balsuosime prieš šį pranešimą. Dabar periname prie spontaniškųjų pasisakymų. Yra labai daug norinčių kalbėti, kai kas atsisakė žodžio, tačiau vis dėlto liko daug. Polčiak. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad šitas trečiasis bandymas galiausiai pavyks. Aš e, džiaugiuosi, kad buvo atsisakyta kai kurių priemonių socialinėje srityje, tačiau vis dėlto komisija ir toliau turėtų stengtis dėkti vieningas orų organizavimo struktūras, kadangi reikia užkirsti kelią piknaudžiavimui padėtimi rinkoje. Kalbant apie tranzito paslaugas, pavyzdžiui, mes Čekijos Respublikoje norėtume, kad visos šitos nuostatos būtų konkurencingos, skaidrios ir paprastos. Dėkoju, Hovit. Uh E, uostai mano regione yra vieni iš didžiausių variklių ekonomikos darbo vietų kuriejų. E, pavyzdžiui, Tilbrio oro uoste, atsiprašau, uoste e, yra už ES lėšas kranas krautuvas labai modernus sukurtas į Svičio oro Ipsvičio uostas yra taip pat atnaujintas. Man atrodo, kad šis pasiūlymas leis mums e, užtikrindesnį konkurencingumą. E, taip pat reikia mums e, nepamiršti aplinkos saugininkų susirūpinimo dėl to, kad kartais gali būti pakengta aplinkai. Aš labai raginu visus pritarti pakeitimams 146 ir 147, kurie užtikrina e, didesnės darbuotojų teisės. Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoje. Pone Tomasič. Dėkoju. Pranešimas labai gerų e, dalykų pasiūlė papildydamas komisijos E, pirminį pasiūlymą. Mes turime išlaikyti uostų sistemų įvairovę, taip pat turime stiprinti dabartinius organizacinius modelius uostų, kurie egzistuoja. Džiaugiuosi, kad e, atsižvelgiama į šią įvairovę, taip pat, kad kalbama apie minimalius bendrusius standartus ir veiksmingą įgyvendinimą taisyklių. E, dažnai Europos parlamentas siūlo ne gerus, neveiksmingus e, sprendimus, bet šis pasiūlymas yra išimtis, nes e, yra daug gerų dalykų, skaitant finansinio skaidrumo reikalavimus, taip pat e, proporcingumo principas, nustatant oro uoščių, or, or, uostų mokesčius. Ir tai yra žingsnis teisinga linkme ponas Tremosa. Ačiū pirmininkė. E, Gerbima komisijos narė, kolegos, šis reglamentas yra geras bandymas sukurti vienodas sąlygas visiems Europos uostams ir pagerinti konkurencingumą. Įprasta padėtis kai kuriuose valstybėse nese iki šiol saugojo centralizuotos uostų biurokratijos interesus, kai kuriuose valstybėse nese nebuvo atsižvelgiama į e, įmonių, ekonominio augimo ar vartotojų interesus. Europa turi sėkmingai dirbti, keisdamasi pažangiają praktiką, ypač ten, kur e, nenorima reformų. Aš esu išrinktas Katalonijoje ir manau, kad šis e, reglamentas bus tikrai sėkmingas ir kad mes pasieksime gerų rezultatų e, dėrėdamėsi su taryba. Dabar pana Šoltis. Ačiū. Komisijos narė. Š, kolegos, šis reglamentas autorių teigimu pagerins konkurencingumą, sumažins biurokratiją. Komisijos narė sako, kad šis pasiūlymas yra žvengiantis į ateitį, leis modernizuoti jisai uostus. Uostai yra vartai pasauliui mūsų. Šiandien kelis kart girdėjome, kad uostai yra susijęs su užimtumu. Reikia kalbėti apie padorų atlyginimą, užmokestį adekvatų. Taip pat reikia užtikrinti, kad kolektyvinės darybos būtų apsaugotas ateityje uostuose. Mes pasisakome už saugumą ir už, už socialinės teisės. Norime vienodų sąlygų visiems. E, gaunant ES finansavimą. Ir aš tikiuosi, kad komisija nepamirš šių dalykų. Tikiuosi, kad komisija taip pat e, numatys galimybės uostams e, subalansuotai plėtotis. Ponas Eike. Labai ačiū. Mano rinkimo apyrinkė vienas iš dviejų darbo vietų, vienas iš dviejų darbo vietų susijusi su uh, E, uostais. E, tam prekyba klesti, o nauji reglamentai būtų bloga žinia, ypač e, turint galvoje, kad prekybas su likusiu pasauliu plečiasi ir tai yra svarbu mūsų referendumui. Kodėl ES taisyklių turėtų reguliuoti ne ES prekybą? Mes dėl to prieštarausime, sakysime ne referendumą. Geriausia, kad uostus reguliuotų tie žmonės, kurie ten dirba. Tai yra būtent Britai. Ačiū. Toliau, pane. Dots. Pane Pirinkė, šiandien noriu kalbėti Šiaurės Airijos uostų vardu. Jie būtų nuniokoti šių pasiūlymų rezultate. Tai yra dar vienas rezultatas to, ka, kai ES bando visiems pritaikyti vieną kurpalių. Šiaurės Airijos uostai priklauso E, gyvam Junktinės karalystės sektoriui. E, oro uosto apyvarta yra 30 milijardų svarų. Daugiau kaip 22 tūkstančiai žmonių dirba uostuose. Jie taip pat generuoja papildomus dar tūkstantį darbo vietų ir 26 e, milijonus mokesčių sumoka į vietos valdžios aruodą. Negalima kelti pavojus tokiems žmonių, e, žmonių gyvenimui. Mes nenorime, aišku, kad būtų kliučių jų darbui, tačiau pernelyg didelis reglamentavimas baudžia uostus ir e, jų paslaugas. Jeigu šis pasiūlymas bus patvirtintas, tai bus tik tai pradžia. Aš rytoj balsuosiu prieš šį pasiūlymą, kad būtų apsaugota Šiaurės Airijos ekonomika. Pone Dots, Panas Fleckensteinas pakėlė mėlyną kortelę, noriu užduoti jums, jums klausimą, ar sutinkate atsakyti. Ar sutinkate atsakyti? Pane Fleckenstein, prašom. Oui, c'est curieux, mais euh, wow. ça n'est pas interdit. Monsieur Fleckenstein. Ja, ganz kurz. Gerbiama kolegė, pateikit du, tris pavyzdžius įrodančių, kad jūs matote kokiu nors pavojų jūsų uostų ekonomikai? Tiesiog nieko iš esmės keis nereikės. Ką jūs, kokį pavojų jūs išvelgėte? Ačiū pranešėjai už klausimą. Noriu patvirtinti pranešėjai, kad aš konsultavausi išsamei su Šiaurės Airijos uostais. Šiaurės Airijos uostai aps, visiškai priešinasi šiems pakeitimams, nes jie antikonkurencijai, jie blokuoja augimą ir darbo vietų kūrimą. Tokiose vietose kaip Belfastas, kuris yra santykinai mažas, 22 tūkstančiai darbo vietų yra lab, gyvybiškai svarbu. Ačiū, panas Keli. Kadangi aš esu iš Airijos, tai e, turiu pasakyti, kad uostai mums yra labai svarbus, Mes turime puikių uostų ir Šiaurės Airijoje, ir Airijos e, Respublikoje. Tačiau, turint galvoje dabartinius laikus, Airijos uostų vaidmo yra labai svarbus. Ir e, misijų klausimų sprendime. Tačiau, aišku, svarbu, kad uostai veiktų tinkamai, būtų skaidrus, e, kad būtų užtikrinama konkurencija. Tačiau taip pat turime turime kurti ir koridorius, e, kai, turint galvoje kai kuriuos mūsų uostus, kurie yra vieni iš gilia, giliausių Europoje. Ypač e, turint galvoje, kad Panamos kanalas gina, gina savo pajėgumus, taigi mūsų uostų koridoriai taip tiek Airijai, tiek Europai. Todėl e, turime to nepamiršti. Ačiū toliau, pana Aila Sender. Gracias, presidenta. Sí, es el tercer. Dėkuoju, pirmininkė. Trečią kartą jau svarstome šį klausimą ir žinome, kad pirmąjį tekstą pasiūlė ponas Kalasas. Jis kalbėjo apie konkurencingumo, konkurencijos taisyklės tarp uostų E, siekiant e, paslaugų e, konkurencingo užtikrinti, įskaitant laivą vedybos rytį. Taip pat buvo galvama apie įgulų saugą, aplinkosaugos standartus. Aš džiaugiuosi, kad mes kai kurių dalykų atsisakėme, kurie galėjo pakengti. Mums tikrai reikia skaidrumo, sąžininkos konkurencijos. Uh, E, tarp uostų šiaurėje, kurie yra tarsi turtingesni, nes seniai naudojasi valstybės pagalba ir netokių turtingų uostų pietuose. E, komisijos narė Vestager kalbėjo apie tai, kad valstybės pagalba oro uostams nebus e, svarstoma ir tai susilpintų viską, bet dėl situacijos Ispanijoje aš balsuosiu už šį pasiūlymą. Pone Ronin. Pasiūlymas yra geras, jisai yra susilpnintas, vis tik tai nėra tobulas, vilkinamas, tačiau e, pozityvus aspektai persveria negatyvius. Turėsime aiškės taisyklės, skaidrumas taip pat yra visiems labai aktuolus dalykas. Manau, kad šis tekstas yra tikrai e, geresnis negu ankstesni ir aš balsuosiu už. E, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, norėčiau padėkoti Jums už šias nepaprastai įdomias diskusijas. Labai atidžiai išklausiau Jūsų pastebėjimų. Bet noriu pasakyti, kad kai kuri informacija minėta yra pasenusi. Išimtis dėl valstybės pagalbos šiandien yra paskelbtos. Mes akcentuojame uostų modernizavimą, norime užtikrinti, kad būtų laikomas aplinkosaugos standartų e, labiau, socialinė atsakomybė, kad būtų pademonstruota ir mes norime e, modernizuoti e, visus uostus, ne tik keletą esančių šiaurėje. Tekstas E, yra tarsi papildantis nacionalinį lygmenį ir e, bus galima priderinti jį prie vietos sąlygų. Kaip sakiau, jūsų balsavimas bus remiamas, ar mes sukūsime stabilę teisėkuros sistemą uostams. Dabar e, išgyvename labai svarbų momentą turime pasinaudoti ir kurti transporto e, tinklų, kad būtų galima stiprinti augimą ir užimtumo naujas galimybės sukurti. Dabar sureaguosiu kai kurias pastabas. Anderson Grandes Ajelas Sender kalbėjo apie uostų autonomiją nustatant infrastruktūros mokesčius. Aš raginu ieškoti išeities per trišalės darybas E, e, taryba ir kai kurie iš jūsų galvojate, kad valstybės narės turi turėti savo, galimybę išsakyti savo nuomonę apie tokius mokesčius. Komisija per dišalės darybas yra pasirengusi dar kartą gilintis į šį klausimą. E, Pone Foster ir Seimor, dėl privačių uostų. Mes esame atviri sprendimams, bet jie neturėtų leisti privačioms įmonėms piknaudžiauti dominuojančią padėtimi ar iškraipyti konkurenciją kitų uostų atžvilgių. Teila Dėji ir Šoltės. E, kreipiuosi jūs ir noriu pasakyti, kad aplinkai tikrai bus palankus šis reglamentas. Bus e, interna, įtraukti išorės kaštai e, ir taip pat bus daugiau dėmesio skiriama aplinkos saugos elementams laivuose. Taip pat siekiama bus skatinti investicijas, kurios yra labai reikalingos tam, kad uostai būtų e, palankesni aplinkai. Taigi neturėtų būti prieštaravimų žaliųjų frakcijos. Dėl dešimtojo e, straipsnio teisų perdavimo noriu aiškiai pasakyti, kad ES lygmenių tai neturėtų būti reglamentuojama, tai turi likti valstybių narių rankose. Mes turime e, gerbti nacionalinius darbo E, įstatymus ir taip pat sustarimus su socialiniais partneriais. Aš e, esu tikra, kad mums pavyks tai išsiaiškinti trišalių darybų metu ir tikiuosi, kad atsakiau e, į jūsų susirūpinimą. Ypač ponios Anderson. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėms ir šešėlėms pranešėms už jų ryštą. E, pagrindinių organizacijų parama rodo, kad pranešimas, kurį nagrinėjame, e, nustato deramą teisingą pusiausvyrą. Mes dabar turime e, galimybę daugą pasiekti rytoj, jeigu bus pasiūlymai pritarta. Tai bus galimybė turėti subalansuotą sutarimą dėl uostų sustarimą, kuris toliau sustiprins bendrą transporto erdvę ir bendrąją rinką, kuri yra ES vienas iš didžiausių pasiekimų. Dėl to aš raginu Jūs pritarti pasiūlymui ir esu tikra, kad mes esame pasirengę trišalėms daryboms, kurios leis mums galutinai šį klausimą išnagrinėti. Ačiū. Merci, Madame Bulc, Monsieur Fleckenstein. Ačiū, ponia Bolt. Ponia Fleckenstein. Ponia pirminkė, kolegos. Tai labai ilga ir išsami diskusija. E, uostų valdžia, terminalų e, vadovybė. E, paminėti taip pat daug, buvo minėti daugelis uostų, Barcelona, Pirėjas, Hamburgas ir kiti. Visi supranta, kad dėl to, kada įvyko na, tam tikrą katastrofą, užsikimšė visi uostai. E, iš tikrųjų, susidarbus įmanoma tik tai, jeigu visi labai pasistengs. E, per daugelį metų Vokietijoje ir kitur vyko streikai. Ir iš tikrųjų, po visų tų pastangų po didelio ir atkaklaus darbo Strasbūrė kitur pavyko galų galę pasiekti plataus sustarimą. Ir dėl to e, pabaigoje norėčiau perskaityti, pacituoti angliškai E, elektroninį paštą, kurį gavome. Taigi aš balsuosiu už šitą uostų reglamentą, kadangi e, visos institucijos atstovaujančios Europos uostams e, labai vertina tai, kad e, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai pasiekė plašiai siekiantį kompromisą, e, atsižvelgiant į vairių suinteresuotų šalių interesus. Mes tikrai esame įstikinę, kad iki šiol nuveiktas e, tiek pranešėjo, tiek šešėlinių pranešėjų darbas turėtų būti palaikytas plenarinėme posėdėje. Tai yra svarus pagrindas pradėti darybas su taryba. Tai buvo parašyta generalinio sekretoriaus atstovaujančio e, laisvų uostų, e, taip pat e FT, dokininkų ir žvejų sąjungos ir daugelio kitų įtakingų organizacijų atstovų. Taip pat ir Lotsmanai. Šitaip mano klausimas kritikams būtų štai koksai. Ar gali būti, kad visi tie asmenys, kurie turės e, galų galę vadovauti šito reglamento ateityje ir, reklamen, ir e, rekomenduoja jį patvirtinti, jį priimti, ar gali jie visi klysti? Ko gero taip nėra. Kągi, ačiū. Šitą diskusiją baigta, balsuosime rytoj. Dabar suteiksiu galimybę ponu Čiažiavą užimti savo vietą. l'ordre du jour appelle le rapport de m. Javor. Toliau darbo, darbo tvarkėje pon Javas pranešimas. Metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga.